kalbėsime apie tai, kaip Europos sąjunga yra pasiruošusi reaguoti į ebolos viruso plitimą. Presidente. Žodis ponui Delavedova. Presidente, onorevoli deputati, signora komisija. Pirmininkė, ponius ir ponai parlamentarai, ponas parlamentarė, ebolos viruso epidemija siaušinti Afrikoje yra labai e, skubiai atremtina ir labai visi susirūpia tarptautiniu mastu. Ši ebolos virusas labai įtakoja e, visas, e, visas šalis ir visą regioną sanitariniu požiūriu. Taryba reiškia susirūpinimą dėl to, kad e, epidemija labai veikia. E, e, saugumo situaciją, ekonominę situaciją vakarų Afrikoje. Nepamirškime, kad e, lygų kontrolės, pagal lygų kontrolės centrą kiekvienas ES e, pilietis, kuris vyksta į tą šalis, rizikuoja silpnai Žinoma, su sąlyga, kad laikysis atsargumo priemonių. ES vaidina labai didžiulį svarbų vaidmenį šios epidemijos užkardime. E, užsienio reikalų ministrai buvo susirinkę ir prašė, kad būtų koordinuojamasi tarptautiniu mastu. E, Europos taryba renkasi e, vėliau ir taip pat e, nusprendė, rinkos vėliau taip pat nusprendė e, tokį testinumą užtikrinti. Taigi Europos sąjunga turi reaguoti į situaciją ir kaip dabar iki šiol vyko įsikišimo, maš, e, įsikišimo darbai. Iki šiol ES nuo pat pradžių e, E, reagavo į ebolos virusą, finansiškai buvo remiami visi, visos humanitarinės sąlygos, sveikatos organizacijos ir jungtinių tautų organizacijos. Mes e, vis mes e, labai gerbėme visų e, dalyvių įsikišimą šio viruso plitimo užkardimui. Visos e, šalis narės jau ne vieną kartą įvertino humanitarinę pagalbą tarptautinės sveikatos organizacijos Tartunė sveikatos organizacija ir um, um, su kūrė atitinkamus centrus, kuriais užtikrinamas um, krizės suvaldymas. Valstybės narės ir toliau yra įsipareigojusios teikti ekspertus ir e, gydytojus. Pavyzdžiui, Jungtinė karalystė parengė gydimo centrą Seraleonėje ir pirmiausia tas centras turėtų pradėti veikti po aštuonių savaičių. Prancūzija e, teikia medicinos įrangą, Vokietija e, sveikatos, pasaulio sveikatos organizacijos narį, kurį parėtė virusas, priėmė, priėmė gydyti ir be to mes e, patys E, Gvinėjoje skyrėme 200 milijonų eurų ebolos viruso sutramdymui. E, mes taip pat mes jau išleidome 1,2 milijonų eurų viruso prevencijai ir gydymui. Taryba dabar e, kuria bendrus veikimo planus ES mastu, žinoma, organizuojame oro transportą ir šiandieną tai yra būtina. Mums reikia, kad e, gydytojai ir kitoks kitas personalas galėtų vykti į vietą ir reaguoti. Visi supranta, kaip svarbu tęsti toliau tas pastangas, ES ir toliau turi vystyti sanitarinės sistemas. Jeigu ne prisidėsime prie sistemų e, palaikymo, tai tuomet ir kitos Europ... E, Afrikos kontinento šalis bus paliestos. E, E, komisija koordinuos ES veiksmus kartu su sveikatos organizacija ir su jungtinėmis tautomis. Mes parengėme ES atsaką, kuris leidžia visoje ES kontroliuoti žmonių sveikatos būklę. Visi planai, kurie yra kuriami europiniu mastu, gali atremti Europos, ebolos viruso plitimą e, čia ir mes e, puikiai žinome, kokia grėsmė kyla ir kaip tos grėsmės galima išvengti. Mes e, turime įvairias organizacijas, lygų kontrolės ir prevencijos centras veikia ir um, tos organizacijos kovoja ne tik su ebolos virusu, bet ir su kitomis mm, uh, užkrečiamomis lygomis. 10 rugsėjo uh, Briuselyje vyks dar vienas posėdis, kuriame bus svarstoma, kaip kovoti su ebolos virusu siaučiančiu Afrikoje. Uh, ir ministrai, ir įvairūs kiti kompetentingi asmenys dalyvaus toje konferencijoje ir e, gydytojai be sienų ir kiti. Ši, e, tokie susitikimai yra būtini, jeigu norime sėkmingai kovoti su epidemija. Ministrai taip pat e, neformaliame e, ministrų, neformalioje ministrų taryboje Italijoje 22-23 rugsėjo dalyvaus ir svarstys šiuos klausimus, e, galvos kaip pagerinti e, keliaujančių piliečių dalį, e, dalę. Jau yra kuriama vakcina prieš ebolos virusą, taip pat gydimą stengiamasi patobulinti ir šnekėsime apie tai, kaip Europos Sąjunga gali dar labiau sustiprinti koordinavimą tarp e, pasaulio sveikatos organizacijos ir jungtinių tautų. Ponios ir ponai, šiandieną norėčiau pasakyti, kad e, taryba yra įsipareigojusi ir toliau koordinuoti ES veiksmus kovoje su ebolos virusu. Ačiū. Grazie, la parola al komisario Georgieva. Ačiū dabar žodis komisijai. Dėkoju, pirmininkė. Štai išgirdome iš samų tarybos pranešimą. Aš noriu įsijungti į diskusijas ir išsameu pakalbėti trim klausimais. Pirmiausia, epidemijos pobūdis. Antra, kokių veiksmų ėmėsi komisija, kad parengtų koordinuotą reakciją į epidemiją. Ir trečia, kokių veiksmų įmamės, kad apsaugotume Europos piliečius. Pirma, apie pačią epidemiją. Tai precedento neturintis atvejis dėl dviejų priežasčių. Pirma, tai pandemija. Ji vyksta šalise, kurios ir šiaip jau turi labai prastą sveikatos apsaugos sistemą. Praeitie pandemijos vykdavo didelių pajamų arba vidutinių pajamų šalyse, ten sveikatos apsaugos sistemos sugebėdavo mobilizuotis. Šis atvejis visai kitoks. Antra, anksčiau nėra buvę, kad epidemija truktų taip ilgai. Ji iki šiol nesuvaldyta. Taigi ši situacija mums labai neįprasta ir dėl to dramatiška. Jungtinių tautų e, pagrindinis koordinatorius e, kovai su ebola, Davidas Nabaro, yra labai kompetitingas šioje srityje. Ir jis teigia štai ką. Vakar E, skaičiai buvo tokie 4963 susirgusiai, 2453 mirė. Kas trys savaitės atvejų skaičius padvigubėja, jei dabar nesimsime ryštingų veiksmų, trys rizikos mūsų laukia. Pirma, Gvinėjoje, Liberijoje ir Sierra Leonėje, kurios labiausiai kenčia, lyga taip paplis, kad ją apriboti geografiškai ir suvaldyti taps nežmoniškai sudėtinga. Antra, gali būti, kad nesugebėsime apsaugoti kitų regiono šalių nuo epidemijos plitimo į jas, į pietus. Ir trečias, didžiausias pavojus. Kuo ilgiau mes nesuvaldysime situacijos, tuo didės rizika, kad virusas mutuos. O kas tada? Pasiekmes labai sunku prognozuoti, bet jos bus dramatiškos. Taigi, tai ne tik sveikatos e, situacijos krizė tose trijose šalyse, tai ir smūgis jų ekonomikai, jų visuomeniai. Ekonominis augimas krito, neaišku, kokios bus politinės ir saugumo pasiekmes, nepamirškime, kad tos šalys e, praeitais dviem dešimtmečiais kentėjo nuo pilietinių karų. Jie dabar bando atstatyti, atkurti savo visuomenės ir vėl gauna tokį milžinišką smūgį. Kovojant su ebola pirmose fronto linijose, tai nėra paprasta humanitarinė krizė, kai užtenka mobilizuoti humanitarinius darbuotojus, pasiūsti juos ir to pakaks. Ne, čia reikia labai kvalifikuotų profesionalų, medikų, kurie žino, kaip kovoti su tokiamis epidemijomis. Reikia darbuotojų, įrangos ir transporto priemonių. Perinu prie antro savo punkto. Ką Europa daro, kad stotų į pirmasias gretas kovodama su ebola? Didžiuojasi galėdama pranešti, kad mes mobilizuojame lėšas. Komisija skyrė 150 milijonų eurų papildomai prie kitos finansinės paramos. Jungtinių tautų mm, skaičiai rodo, kad reikia maždaug milijardo dolerių pagalbos. E, valstybės narės pirmadienį pasižadėjo skirti 78 milijonus eurų ir daugelis valstybių narių žada padidinti savo įmokas. Labai svarbu pasiūsti medicinos darbuotojų komandas ir laboratorijas. Jos jau dirba tose šalise. E, taip pat steigti naujas ligonės ir naujus gydymo centrus e, Mūsų skiriamos pagalbos skaičiai siekia šimtus, bet e, MSF e, koordinacinis centras teigia, kad reikia ne šimtų, o tūkstančių pagalbos darbuotojų. Nes į centrus plūsta srautai e, nukentėjusių žmonių. Labai svarbus klausimas yra evakuacija. Daugelis medicinos darbuotojų vykdami į tas šalis būkštauja, ką man daryti, jeigu aš užsikrėsiu, ar gausiu kokią nors pagalbą. Ir todėl Europoje mes turime sukurti medicininius evakuacijos centrus, kad e, spręstume šitą problemą ir padėtume savo darbuotojams. Ir paskutinis, bet lygiai taip pat svarbus klausimas. Mes suvokiame, kaip svarbu investuoti į vakcinas, mokslinius tyrimus ir gydymą taip sakant, pastatyti sieną, kuri užkirstų kelią ebolos protrukiams ateityje. E, rugsėjo pradžioje aplinkosaugos komitete parlamente apie tai būtų diskutuojama su komisijos nariu Borg. Toliau kalbėsiu apie tai, kaip užtikrinsime piliečių saugumą. Ta žinia būtų, turi būti visiškai aiški. Atskirsiu du dalykus. Pirma, Stabdykime virusą, izoliuokime jį, kovokime su juo, bet neizoliuokime tų šalių. Aš noriu išreikšti pagarbą Brussels Airlines, Air France ir kitoms e, Europos oro linijoms, kurios tęsia skrydžius į tą regioną. Tai nepaprastai svarbu. E, Barozo yra pareiškęs, kad e, imsimės visų priemonių, kad virusas nepatektų į Europą. Ir mes tai darome. Vyksta milžiniškas darbas, kad mūsų laboratorijos būtų pasiruošusios atlikti testus visose valstybės narėse. Tos, kurios turi mažiau pajėgumų, gali pasikliauti kitomis valstybėmis narėmis. Koordinuojame prevencinius veiksmus, komunikuojame vienu balsu, kad nekiltų piliečiams sumaištis. Mane labai pradžiugino pirmadienį vykęs posėdis. Aš jame girdėjau Europos vieną balsą. E, gydytojai teigė tame posėdėje, mes veiksime ranka rankon, tik tai koordinuokite mūsų veiksmus, o mes jau veiksime. Ačiū uždėmesi. Dabar suteiksiu žodį ponui Stier, dvi minutės. Virus se širi. Ačiū. Kaip sakė komisijos atstovė, šis virusas labai sparčiai plinta. Jis plinta taip greitai, kad remintis pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis iki metų pabaigos užsikrėtimų šio virusų atvejų skaičius gali pasiekti 20 tūkstančių šiandien turi vykti labai atsakinga diskusija nereikėtų gazdinti mūsų piliečių, tačiau turime labai aiškiai pasakyti, kad tarptautinė bendruomenė nepakankamai įvertino ebolos viruso pavojų. Ir ši krizė yra ne vien vakarų Afrikos krizė, tai yra pasaulinė grėsmė, e, kuriai įveikti reikalingas ryštingesnis ES atsakas. Aš e, džiaugiuosi tuo, e, ką jau padarė Europos komisija skyrusi 150 milijonų eurų, tai yra geras žingsnis, tačiau akivaizdu, kad to nepakanka. Mūsų organizacijos partnerės mums siunčia signalą, kad be pinigų reikia ir organizacinių gebėjimų, kad galėtume e, izoliuoti užkrestuosius. Tam reikia technologijų, medicinos e, priemonių ir viso kito, kas jau buvo minėta. E, reikia, vakarų Afrikoje reikia tinkamai apmokytų medikų ir ypač reikalinga vietos gyventojams teikiama tinkama informacija. Taigi mes raginame komisiją stiprinti pastangas. Girdėjome, kad e, sveikatos ministrai ketina susitikti Milane, raginame ir juos kaip galima greičiau parengti koordinavimo planą, kurį vykdytų visos valstybės narės, koordinuojant Europos komisiją ir jungtinėms tautoms. ES turi tapti lyderę. Mes turime taip elgtis, norėdami apsaugoti ir savo piliečius. Laiko nėra, mums reikia ryštingesnio ES atsako. Ačiū. Ačiū. Dabar ponia Makevan, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijai ir tarybai už tai, kad atvyko į mūsų posėdį ir papasakojo apie tas priemonės, kuri buvo imtasi šią savaitę. Labai svarbu spręsti šią problemą. Ponas Ster minėjo Pasaulio sveikatos organizaciją, kuri teigia, kad iki metų pabaigos gali mirti 20 tūkstančių žmonių. Tačiau e, tai bus, jeigu mes kažko imsimės, jeigu nieko nesimsime, skaičiai bus dar didesnė, todėl turime veikti. Įvyko e, posėdis e, Briuselėje pirmadienį, aš juo džiaugiuosi, taip pat džiaugiuosi ir JAV prezidento pareiškimu. JAV taip pat ketina prisidėti prie pasaulinių pastangų kovojant su ebola. Tačiau, jei pamastytume, reikia trumpalaikių priemonių, reikia tam tikrų kontrolės priemonių vietoje, tačiau tuo pačiu metu reikia galvoti ir apie ilgalaikės priemonės. Turime savęs paklausti, kodėl ši epidemija yra daug didesnė nei bet kada anksčiau, kodėl šios epidemijos, epidemijos metu mirė daugiau žmonių nei tada, kai pirmą kartą buvo nustatyta ši lyga maždaug prieš 40 metų. Kodėl buvo E, ieškoma vakcinų e, daugelį metų, tačiau iki šiol neturime reikiamų rezultatų. Reikia siekti, kad kad tyrimai ir toliau būtų atliekami ir kad jie nesustotų tada, kai ši lyga dinks iš pirmųjų puslapių. Reikia, kad tyrimai galų gale e, padėtų mūsų kurti vakcinas. Ir taip pat norėčiau padėkoti ir tam, ką už tai, ką darė taryba, padėdama sveikatos priežiūros darbuotojams, kurie vyko į Afriką, tai yra ir mūsų darbuotojai, ir Afrikos darbuotojai dirbantis Afrikoje. Tai yra labai drąsų žmonės ir labai svarbu stiprinti sveikatos priežiūros sistemas tose šalise. Jeigu tai padarysime, tai bus gera investicija ir Europos piliečiams, nes apgin, taip mes apsaugosime ir savo piliečius. Taigi m, mm, reikia trumpalaikių kontrolės priemonių ir ilgalaikių pamastymų. Ačiū. Dabar ponas Deva, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Mane labai padrasino tai, kas sakė komisijos narė Georgieva, kalbėdama apie tai, kas yra daroma. Tačiau reikia pradėti įgyvendinti ir švietimo programą. Kiek suprantu, tas virusas sklinda e, valgant užkrestą mėsą. Ir manau, mes turime pažaboti tą problemą, reikia, kad ir Afrikos sąjunga įsijungtų į tą e, kontrolės programą svarbu, kad ir Afrikos valstybės įsitrauktų. Tai yra ir jų problema, tačiau tai yra ir mūsų problema. Noriu labai padėkoti visiems sveikatos priežiūros darbuotojams, kurie rizikuoja savo gyvybėmis tam, kad išsaugotų kitų gyvybės ir dažnai jie yra užmirštami. Norėčiau paklausti komisijos narės, ar egzistuoja vakcina, jeigu kažkas vyksta, kažkas daroma Junktinėse Amerikos valstijose, ar nereikėtų paspartinti šio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 trop souvent les patients sont refoulés à la porte des centres saturés et n'ont d'autre choix que de rentrer chez eux au risque de contaminer à leur tour d'autres personnes. Dar norėčiau pridėti, kad Liberijoje situacija keičiasi labai, drama, e, labai dramatiškai. Ten sveikatos e, sistema yra visai neišsivyščiusi. E, ir dabar reik, atrodo, kad netgi ir e, sveikatos apsaugos struktūros toje šalyje gali sugriūti. E, dar e, norėčiau pasakyti, kad ir gydytojai, ir slaugytojai nusipelno pačios didžiausios pagarbos, kadangi kovoja su šiuo virusu, rizikuodami savo pačių gyvybėmis. Ponas Sančias. Gracias, señor presidente. Ačiū pirmininkė. Ebolos aukų skaičiaus, tikslaus skaičiaus mes nežinome. Vakarų Afrikos sveikatos apsaugos sistemos ir šiaip silpnos, o dabar jos visiškai subirėjo. Šimtui tūkstančių pacientų tenka tik tai du gydytojai. O dabar Europos Sąjunga ir valstybės narės kalba apie dar papildomus biudžeto karpimus. Nuo 2011 metų tie apkarpimai ir taip siekia 74 procentus. Nepamirškime teisingumo, mes esame skolingi Afrikoms šalims milžinišką skolą. Ir dabar dar vyksta įvairūs nusikaltimai, už kuriuos mes atsakingi. Bet akivaizdu, kad tos šalys mums nėra prioritetas. O turėtų būti atvirkščiai, mes turėtume imtis lyderių vaidmens pasaulio mastu imtis veiksmų. Tačiau žmogaus teisės neginamos, e, gydytojų nepakanka, e, ligoninių lovų nepakanka, įrangos ir vaistų nepakanka. Toms šalims reikia neginklų. Pavyzdžiui, Kuba pasiuntė daugiau kaip šimtą specialistų gydytojų. JAV ketina pasiūsti 3 tūkstančius kareivių. Reiškia, JAV siunčia daugiau kareivių, o ne gydytojų. Tos šalis, jų gyventojai ir taip kenčia nepaprastai daug ir jiems nereikia jų šalių militarizavimo. Jiems reikia išteklių, kad valdytų situaciją ir teiktų sveikatos priežiūros paslaugas. Tikimės iš komisijos daug daugiau. Pane Rivacijai, ačiū. Aš norėčiau sugrįžti prie to, kaip mes blogai e, kovojame su ta e, epidemija. Pažiūrėkite, 22 e, e, kovo prasidėjo. E, Vienoje šalyje, paskui Senegale, Nigerijoje ir kitose šalyse kaip jau pasakyta, buvo 4900 žmonių. Tačiau tai yra tik tais tokie vertinimai, nes neaišku, kiek iš tikrųjų tų e, atvejų yra. E, nebuvo reaguota greitai iš tarptautinės bendruomenės pusės, net iš e, sveikat, tarptautinės sveikatos organizacijos ir iš karto padidėjo tos epidemijos greitis. Daugelis šalių negalėjo atsiliepti į tą situaciją. E, netgi Liberijoje, pavyzdžiui, e, kur vyksta karas, nei, niekas e, nevyksta, nei priekyba, nei ekonomika nevyksta ir netgi grėsia badas. Taip, iš tiesų buvo pasakyta iš komisijos pusės, kad skirta 150 milijonų eurų, tačiau trūksta koordinavimo tarptautiniu mastu. Ir e, pro, problema yra, nes koordinavimo reikia tikro. Ir kai dabar sakome, pirmininkė, kad e, bus siunčiama 3000 karių, karių, tai nereikia sakyti, kad 3000 karių bus, reikia 3000 žmonių paprasčiausiai, kurie įrenginėtų ligoninės. Ir to neužteks. Reikia, kad komisija pasakytų, mes irgi steigsime ligoninės, mes skirsime žmonės, pavyzdžiui, e, E, situacija iš tiesų sudėtinga, katastrofiška. Pavyzdžiui, Borgas sakė, kad e, rizika Europoje labai didžiulė, bet nieko nebuvo suprasta iki galo, nes jeigu virusas mutuos, tai problema gali ištaukti iki pasaulinio masto. E, labai gerai, kai sakoma, kad reikalinga lėktuvų repatrijavimui, tačiau dabar kol kas Nei vieno lėktuvo nėra, kuris būtų pajėgus savanorius e, pervežti, o dabar juo labiau, kad vietoje neskiriama pakankamai žmonių, kurie dirbtų. Ebola in Afrika. Ponas Korao, dvi minutės. Ebolos protrukis, ebolos viruso protrukis vakarų Afrikoje pareikalavo daug žmonių gyvybių. Jau mirė daugiau kaip 2000, 5000 užsikrėtė netgi daugiau. Tačiau konkrečių veiksmų nematome. Vakarų pasaulis mobilizuojasi tik tai tada, kai užsikrečia vakarietis, tačiau panašios užjautos, atjautos, atsiprašau, e, Afrikos aukoms mes nesugebėme parodyti. Mūsų valstybės narės, e, mūsų šalis rūpinasi tik tai ištekliais. daugia nacionalinės kompanijos iš tų šalių kraunasi milžiniškus turtus, bet visiškai nesijaučia atsakingos už ebolos protrukį. Tai ne tik viruso protrukis, tai ir politinė problema. Ekonomikai poveikis yra didžiulis. Nukentės derlius vakarų Afrikoje. Poveikis tik stiprės, nes bus pakirstos tų šalių ir taip silpnos ekonomikos ir eksportas. Europos iššūkiai yra didžiuliai. Ten a, valstybinės institucijos silpnos, trūksta infrastruktūros, kelių, trūksta gebėjimų kovoti su krize, labai menkas raštingumas, o dėl to lyga tik lengviau sprin, e, plinta. E, plinta lyga ir dėl etninių, religinių priežasčių mm, aukų skaičius tik didėja. Ar Europa yra pasiruošusi su šiuo iššūkiu susidoroti? O jeigu taip, tai kaip? Ponas Salvini, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Tūkstančiai mirusių tose šalise, o Europa atsibudo paskutinė. Viruso inkubacijos laikotarpis yra 2-3 dienos. Per tą laiką tūkstančiai žmonių išsikelia į Italijos krantus. Ir jie atvyksta iš Nigerijos, Senegalo ir Liberijos, iš tų šalių, kurios kenčia nuo viruso. O tuo metu mes vykdome tą beprotišką Mare Nostrum operaciją. Akivaizdu, kad kuo greičiau mes reaguosime tose šalyse, tuo geriau bus. Ir ne visus įvykius, atminkime, atspindi naujienų programos, televizijos programos. E, Pietų Koreja ir Saudo Arabija, ko gero, tokioje situacijoje uždarytų savo sienas. O kaip mums pasilgti, mūsų prioritetas turėtų būti gelbėti gyvybės. Ar mes apsimesime, kad nieko nevyks, nevyksta, kai tūkstančiai išsikelia mūsų pakrantėse. Juk jie, juk tarp jų yra ir ebolos nešiotojų. Italijos ligoninės praneša, kad tarp jų yra tokių nešiotojų, taip pat tuberkuliozės ligonių. Tai ne vien Italijos problema, tai visos Europos problema. Išleidžiame daug pinigų, bandydami užkirsti kelią nelegaliai imigracijai vykstančiai per viduržėmę jūrą. Geriau jau išleistume tas sumas e, prevencijai Afrikoje, kad apsaugotume savo vaikus. E, pan... Ponas Venta. Pusantros minutės. Pirmininkė, vakarų Afrikoje plinta ebolos virusas Užfiksuota 4,5 tūkstančio šios lygos atvejų, apie 2,5 tūkstančių žmonių mirė, tarp jų buvo ir sveikatos priežiūros darbuotojų. E, ten nėra pakankamos infrastruktūros, e, yra įsigalėjusi tam tikrų tradicijų ir papročių sistema ir nėra pakankamai žinių apie šią lygą. Ši epidemija yra tarptautinio masto. Ši epidemija gali pasiekti ir Europą ir paveikti mus visus. Mes turime paremti Afrikos pusę, turime didinti humanitarinę pagalbą ir užkirsti kelią kitoms epidemijoms. Parlamento rezoliucija šio klausimo yra labai svarbi. Aš pritariu tam, kad būtų papildomai skirta 140 milijonų pagalbos. Ebolos viruso atveju ši pagalba yra labai vertinga ir tik padedant ES Afrika galės kovoti su šia epidemija. Ponas Gerero, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Paprastai Afrikos žemynas yra vaizduojamas kaip skausmo ir kančių žemynas. Toks yra įsivyravęs stereotipas, tačiau šiuo atveju jis yra teisingas. Tūkstančiai žmonių kenčia nuo skurdo, neturi prieimo prie vandens, maisto, nėra sanitarinių sąlygų ir visą tai paveikia šimtus tūkstančių žmonių tame žemynė. Tuo pačiu metu vyksta kariniai konfliktai, pilietiniai karai. Tai yra žemynas, kuris atsilieka ištisais dešimtmečiais po kolonijinės eros pabaigos vis tiek kolonistai ir toliau naudojasi jo ištekliais ir dabar dar šį žemyną užgriuvo ebolos krizė. Kaip sakė komisijos narė Georgieva, ta krizė turi tris požymius. Ji labai greitai plinta, labai didelis yra miršt, mirštamumas maždaug 60 procentų ir tuo pačiu metu labai trūksta sveikatos priežiūros infrastruktūros, kuri leistų toms šalims e, pasipriešinti kriziai. Turint galvoje šias aplinkybės, natūrali reakcija būtų teikti lėšų, teikti pagalbą, humanitarinę pagalbą, aprūpinti tas šalis medicinos priemonėmis. Mes remiame jungtinių tautų iniciatyvas ir tikiuosi, kad Ir manau, kad rugsėjo 24 dieną konferencijoje turėtume paremti tarptautinių donorų sprendimus. Ir paskutinė pastaba. Kai bus patvirtintas vystimosi fondas, bus skiriama daugiau lėšų sveikatos priežiūrai, tada galėsime geriau kovoti su problema. Pone Fort, vieną minutę. Ačiū. Prieš metus aš vadovau parlamento darbui dėl e, klinikinių bandymo partnerystės tos iniciatyvos biudžetas yra daugiau kaip 600 milijonų eurų, kurie gali būti panaudoti per septynerius metus, tyriant e, užkrečiamasias lygas, kurios e, kelia pavojų Europos piliečiams. Kiek suprantu, komisija ketina greičiau nukreipti dalį šių pinigų antivirusinių vaistų ir vakcinų e, kūrimui ir tyrimams, e, ypač skirtų ebolos virusui. Ir aš tuo džiaugiuosi. Ši programa sutikė galimybę partneriams Afrikoje bendradarbiauti su mūsų mokslininkais per labdaros organizacijas, taip pat per privačias įmonės, e, pavyzdžiui, Glaxo, SmithKline man atrodo, kad ši bendrovė yra labiausiai pasistumėjusi, kurdama vakciną prieš ebolą. Mes turime mokslininkų, kurie yra specialistai, kurie e, dirba savo šalise, ieškodami prevencinių priemonių ir gydimo metodų. Ir mes turime pinigų savo biudžetuose, panaudokime tos pinigus tinkamai ir dabar, jau dabar skirkime juos mokslininkams. Pone Ford, jums yra parodytos dvi mėlynos kortelės, vis pirma, ponas Karber ir ponia Moj. Ar atsakysite, sutinkate atsakyti? Taip? Ponas Kar. Thank you, Mr. President. Thank you for... Ačiū, pirmininkė, ačiū, kad e, parem, priemėte mano klausimą. Ar kolegė pritarė pono Deva nuomoniai, kad uh, daugiausia šis virusas plinta per m, mm, valgant užkristą mėsą. Taip pat turiu pasakyti. kad buvo imtas iniciatyvos apjungti tam tikrus akci, akcizus apjungti akcizų ir muitinės tarnybas ir dabar viskas e, klostosi taip, kad yra atimamas finansavimas iš tų tarnybų. Pone Moj? Aš manau, kad šios lėšos turi būti skiriamos mokslininkams, taip sakė kolegė, tačiau norėčiau, man kyla klausimas, ar ji pagalvojo, apie tai, kad reikėtų patikrinti, kaip mokslininkai naudoja tos pinigus. Pavyzdžiui, Italijoje šioje srityje yra labai daug korupcijos ir mokslininkai mm, dažnai e, e, yra finansuojami tam tikrų e, asmenų universitetos, aš manau, kad reikėtų tikrinti tų lėšų panaudojimą. Atsakydama į pirmą klausimą galiu pasakyti, kad šiame parlamente yra labai aiškus principas. Jeigu norite pateikti klausimą kaip m, parlamento nariui, tai reikia jį adresuoti konkrečiai tam parlamento nariui. Taigi aš negaliu atsakyti į tą klausimą, kurį jūs adresavote ponui Deva. E, aš nesu ponas Deva. Tačiau atsakysiu į klausimą apie Britų vaidmenį e, mokslinių tyrimų programuose, apie kurias kalbėjau. Ir taip pat atsak... vėlgi e, ne... negaliu kalbėti apie Italijos mokslininkus. Jungtinės karalystės mokslininkų bendruomenė yra viena iš lyderių e, ieškant sprendimų, kaip kovoti su užkrečiamosiomis lygomis tomis lygomis, kurios kelia pavojų ir mūsų šalims, pavyzdžiui, antibiotikams atspari tuberkuliozė, kuri yra įsivyravusi kai kuriuose Europos dalyse. Taigi, e, mūsų mokslininkai ir nacionalinė ir mūsų vyriausybė tam skiria daug dėmesio. Ir pagal šią programą E, ši programa yra finansuojama nacionalinių vyriausybių, ne visos valstybės narės mm, įsipareigojo gyveninti tą programą, tačiau Junktiniai karalystiai ši programa labai svarbi ir aš manau, kad mes turime e, remti savo mokslininkų bendruomenę, panaudoti pinigus, kad e, tos iniciatyvos pasiteisintų. Ačiū Visi kolegos sakė ir aš dar kartą pakartosiu, mums visiems labai reikia tarp, e, skubiai mobilizuotis tarptautiniu mastu prieš šią rykštę, e, nes pasiekmes baisios tiek sanitarinė, tiek ekonominė, tiek socialinė prasme. Ir reikia kelti klausimą e, dėl to, kodėl taip lietai reaguojama tarptautiniu mastu, kas nesuveikė per tuos kelius mėnesius? Kodėl mes tiek daug laiko praradome reaguodami? Toks būtų pirmas mano klausimas. Toliau, aš norėčiau e, pasveikinti, kad įsipareigojo prezidentas Obama, e, kad gal galiai susidomėjo tuo klausimu ir labai džiaugiuosi, kad jūs e, susidomėjote, e, ponis pirmininkė, tačiau negerai, kad iš komisijos pusės nebuvos, nepasigirdo stipraus balso, kuris e, pasisakytų ES vardu prieš ebolos virusą. To nebuvo padaryta, aš noriu, kad tai būtų padaryta. Trečias dalykas, mes duodame pinigų ir tai yra labai gerai, tačiau ne vien tik pinigų reikia vietoje, reikia ir e, personalo, medicinos personalo, nes medicinos personalas m, nepakanka, e, jiems reikia konkrečios pagalbos, logistinės pagalbos. E, E, jiems e, reikia laboratorijų, mobilių laboratorijų, e, pagalbos, jiems patiems reikia oro transportų. Ir mes, europiečiai, turime susitelkti, kad ta pagalba būtų teikiama. Ketvirta, mes negalime laukti, kad ateit, ateitų epidemija į aplinkinės ir kaimininės šalis ir tada tik tais jie rūpintis. Mums reikia imtis prevencijos tose kaimininėse šalyse, ypatingai galvoju apie Dramblio kaulo krantą ir apie Malį. Tai yra e, karas, kurį reikia kariauti, kurį reikia laimėti. Kol kas Europa nėra aukštumoje. Ačiū. Pone Marina Albergutsman. Gracias. Sierra Leona, Liberia, Guinea Conakry y otros países. Ačiū Siraleonė, Liberija, Gvinėja, Gvinėjos Respublika kenčia nuo ebolos viruso. Tačiau ne tik tai žlugdo tūkstančius gyvenimų. Be šios problemos egzistuoja ir skurdas. Šios šalis yra skurdžios, o Junktinės Amerikos valstijos, Europos Sąjunga ir apskritai vakarai nusigrėžė, daugelį dešimtmečių yra nusigrėžusios nuo Afrikos šalių ir tik tada, kai krizė taip paštrėjo, kai m, mm, buvo išvelgtas e, viru, pavojus, kad virusas e, pasieks ir mūsų sienas, Tik tada mes pradėjome rimtai vertinti šį, šią riziką. Mes ne dėl altruizmo ar dėl noro gelbėti gyvybės ėmėmės šių iniciatyvų. Reikia aprūpinti vaistais skurdžiai gyvenančius žmonės, nes turiu pasakyti, kad e, ekonominės, veikiančios ekonominės jėgos taip gali būti tokios pat mirtinos kaip ebolos virusas. Aš labai sveikinu Kubos iniciatyvą e, siūsti į Afriką 165 aukštos kvalifikacijos gydytojus ir slaugytojus. Kuba taip e, rodo tarptautinio masto solidarumą. Ačiū dabar ponia Hoibuk, pusantros minutės. Pirmininkė. Ačiū. Norėčiau dar kartą į Jūs kreiptis. Jau daug buvo kalbėta apie ebolą, apie jo poveikį, apie būtinybę teikti pagalbą toms šalims, nes tų šalių vyriausybės yra nepajėgios reaguoti į tą uh, katastrofą ir mūsų pareiga yra skirti tokią pagalbą, kokią tik galime. Apie tai jau kalbėjo kolegos. Mes turime karinės įrangos, kariškių, karinio personalo. Galime teikti tokią pagalbą per jungtinės tautas. Galime siūsti į tą regioną uh, personalą per jungtinių tautų sistemą, tas personalas sugebėtų puikiai dirbti. Nebegalime laukti, jeigu norime pažaboti šią krizę, jeigu norime išvengti humanitarinės katastrofos. Kreipiuosi visas ES valstybės narės ir raginu jas imtis veiksmų dabar. Nebeturime laiko diskusijoms, mes žinome, kokios bus pasiekmes, jeigu nesuvaldysime ebolos. Tai yra ne vien sveikatos problema. Nenoriu kartoti visų argumentų, kurie jau čia nuskambėjo, tiesiog noriu visus paraginti veikti jau dabar. Ir taip parodysime, e, kad ne tik savo mintimis, bet ir veiksmais esame su tai žmonėmis. Ačiū. Dabar ponė Melin pusantros minutės. Ačiū. Ebolos epidemijos rimtumas turėtų versti mus pagalvoti apie pandemijos riziką Europoje. Rodoma, e, iš analizės matoma, kad Europa yra labai trumpa regė tiek socialinių, tiek sanitarinių mastų. E, e, subsaharos regione jau 50 metų tas trumparegiškumas stebimas ir nebematome nei tikslų, nei, nei kaip tų tikslų pasiekti. E, tris metus diagnozuojame, diag, e, vėluojame diagnozuoti epidemiją. E, pusiausvyros nebuvimas tarp pietų ir šiaurės, kontrolės nebuvimas. Pavyzdžiui, H5 vienas N1 e, virusas irgi e, parodė, kad e, viskas yra tik laiko klausimas. Mes šešis mėnesius vėluojame imtis priemonių parlamente, galų gale reikia veikti, reikia sanitarinių priemonių imtis besivystančiose šalyse ir reikia, kad Europos Sąjunga pati sukurtų e, ir rūpintųsi kitų šalių socialinė sistema. E, e, reikia patinka to ar nepatinka tinka taryba imtis infekcio, in, in, infekciologo vaidmens. Europa turi imtis daugia disciplininių veiksmų e, ir e, Europa turi imtis veiksmų ir tik tais tų veiksmų ėmusis ji galės imtis atitinkamos atsakomybės. Pirmininkas sako, kad reikia laikytis kalbėjimui skirto laiko, nes galime labai užsitęsti, gali diskusijos labai užsitęsti ir vėluoti. Ponas Peter Lyze. Ponas pirmininkė, aš taip pat dirbau besivystančioje šalyse, šalyje kaip gydytojas, dėl to aš galiu įsivaizduoti, kaip jaučiasi kolegos, kurie kovoja prieš ebolos lygą ir virusą ir kaip jaučiasi tie pacientai. Ir aš su labai didelė pagarbą žiūriu į visus, kurie bendradarbiauja vietoje. E, aš e, tikrai manau, kad yra tikras skandalas, kad kai kurie kolegos pabando tą situaciją panaudoti, pasinaudoti labai vienašališkai. Tai, ką girdime apie Kubą, man atrodo nepriimtina, tikrai nereikia tokių dalykų politizuoti. Aš Nemanau, kad galime nuogastauti dėl Europai ir europiečiams kylančių pavojų. Labai gerai, kad e, priimame ligonius, kad juos gydome, tačiau europiečiai turi jausti saugus ir aš e, norėčiau pasakyti, kad iš gydytojo pozicijos žiūrint yra, tai yra labai svarbu. Labai reikia e, Bakarų Afrikoje žmonėms padėti tai yra ir mūsų ilgalaikis interesas, nes tose šalyse vyksta dramatiškos krizės, užtenka tų krizių pasaulyje apskritai, taigi mūsų interesas yra palaikyti tas šalis ir padaryti viską, kas yra mūsų jėgo, jėgoms. Man atrodo, ponė komisarė, kad jūs labai teisingai pasakėte, e, jog yra numatyta tų priemonių, tačiau dar norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Mums tam reikalingas bus biudžetas. Per keletą pastarųjų dienų aš girdėjau kai kurių šalių pasisakymus, tame tarpe ir mano šalies, kad reikia daugiau dėmesio skirti Ukrainai, Irakui, Palestinai, Šiaurės e, Afrikos šalims E, lėšų, tačiau e, kolegų, e, ir kolegos sakė, kad mums reikalingas lankstesnis biudžetas, kad galima būtų reaguoti į krizinės situacijas. Labai ačiū. Mane, e, man labiausiai kelia nerima ne tai, kad užsiminta apie Kubą, o dėl to, kad kai kas naudoja ebolos virusą kalboms apie emigraciją. Nuo kovo gydytojai be sienų e, sako, kad e, kyla viruso epidemijos problema. Dabar jau rugsėjais, praėjo šeši mėnesiai, virusas skinasi kelią į priekį, užsikrėtimų daugėja. Kiekvieną kas dvi savaitės padvigubėja užsikrėtusių skaičius, todėl veikti yra labai svarbu skubiai. Mums labai gaila, kad neveikiame skubiai. Šiandieną mums reikia kelti klausimą dėl to, ką turime daryti, kad viskas sustotų. Aš pasakysiu, tai netgi paprasta padaryti. Gydytojai be sienų mums pasakė, ką reikia daryti konkrečiai. Reikia koordinacijos korekcinių veiksmų, reikia įrangos, reikia e, iz, izolatorių, reikia e, kaimo ligoninių, laboratorijų, e, e sujungimų oro keliais. E, ir reikia, kad e, valstybės narės turėtų ir civilinių, ir karinių priemonių. Nes kai kalbama apie armiją, tai labai gerai būtų E, turėti galvoje tokią armiją kaip humanitarinė, kuri padėtų žmonėms. Visos priemonės yra geros, jeigu tik jos tarnauja kovai su virusu ir su epidemija. Taigi mes ir tarybos, ir komisijos prašome žmonėms suteikti kaip galima greičiau visas priemonės jų žinion. Dėkoju, pirmininkas. E, Ponerijas. Ačiū pirmininkė, mano kolegos jau pasisakė, kokia rimta situacija, tai, tai aš nenorėčiau prie tų skaičių sugrįžti, jie ir taip jau yra žinoma, žinomi ir pagal ekspertų nuomonę, jų, jie yra dar neįvertinami. Mes labai lėtai duodame atsaką ir e, mes labai laukiame e, to e, pasi tiek prevencijos, tiek mokslo e, tyrimų darbų, tačiau viskas labai užsitęs laikę. Ir tas yra savaime suprantama. Mūsų šalis, Belgija, kitos šalis turi e, karinio reagavimo priemonių, turi kitų priemonių, kurios leidžia greitai reaguoti tokių krizių atveju. Visi ekspertai prašo, kad europiniu mastu būtų geriau koordinuojamasi. Aš girdėjau, pirmininkė, kaip jūs labai ilgai išnekėjote apie tą koordinavimą. Tačiau vietoje, ir ponė Rivasi tą jau minėjo, e, ne, nemato tos pagalbos realumo. Jie nori kuo greičiau ir kuo realesnės tos pagalbos. Jeigu mes norime išvengti, kad virusas išplistų e, ne tik Afrikoje, bet ir pas mus, tai mes turime solidarizuotis. Ir tai nėra opcija, tai yra privalomas dalykas. dalykas. Labai ačiū. Fransuas Grostets. Ačiū pirmininkė, ponė komisarė. Žinome jau e, ne vienas parlamentaras tą minėjo, e, pasaulio sveikatos organizacijos numatymas, numatymai labai pesimistiniai ebolos viruso atveju. Nesuklyskime, tai nėra tik šiaurės e, tik vakarų Afriką liečianti problema. Mes visi šios, tos problemos liečiami ir dabar tikrai pats laikas mobilizuotis, mobilizuotis ypatingai, kadangi ir taip praradome daug laiko. Beje, būtų daug lengviau uh, atsi E, riboti nuo mūsų, mums tenkačios atsakomybės pasakant, kad mūsų kontinento ta lyga neliečia, tačiau iš tikrųjų tai yra pasaulinio lygio krizė. krizė. Mes juk e, solidarumą, e, orumą, žmogaus teisės giname ir turime moralinę prievolę paremti šalis atsidūrusią sunkioje situacijoje. Aš norėčiau pasidžiaugti, kad nevyriausybinės organizacijos gydytojai e, deda pastangas vietoje, tačiau mes irgi turime e, rodyti visokiojopą paramą, mes turime padėti visiems tame tarpe ir mūsų piliečiams, nes antraip e, epidemija e, tikrai neprognozuojama. Ji į Europą pateks ir socialinių, ekonominių m, mm, ir kitokiais požiūriais išbalansuos ne tik Europą, bet ir visą pasaulį. Europą neturi vien pasyviai žiūrėti į tokią dramą, nes Europa turi e, e, atlieka didžiulį vaidmenį tarptautinėje scenoje. E, o ebolos virusas juk buvo 76 metais atrastas, bet kol kas nėra jokio efektyvaus gyrimo, gydymo numatyta išrasta. Todėl reikėtų labai labai susirūpinti. Reikalingi mokslo trimėjai darbai medicinos srityje. E, reikalingas Europos solidarumas, nes tai nėra vien sanitarinė krizė. ES turi duoti labai stiprų atsaką tiek paliestoms šalims, tiek pačiai savo. Žil Parnio. Pirmininkė, taip, veikti reikia skubiai. 20 tūkstančių žmonių iki metų pabaigos gali užsikrėsti virusų. To neišleiskime iš akių. Šiandieną jau milijonas afrikiečių gyvena karantine, kadangi kilusi epidemija. E, yra skubi situacija. Labai džiaugiuosi, kad komisija jau skiria 250 milijonų eurų, tačiau šiandien reikėtų pasakyti labai aiškiai ir nedviprasmiškai, kam tie 250 milijonų bus paskirti konkrečiai. E, reikia pagerinti gydymo, efekt, e, gydymo efektyvumą, karantiną, daugiau mobilios įrangos, e, oro kelius kurti. Mes galime būtent tokius dalykus skubiai atlikti. Aš buvau pranešėjęs apie rimtus pavojus kylančius pasienyje 2013 m. Liepa priimtos tos nuostatos ir dabar e, jau įsigaliojusios. Taigi labai skubu, kad valstybės narės labai greitai rinktųsi į neeilinį sveikatos ministrų e, posėdį ir kad valstybės narės ES inventorizuotų visas jau turimas priemonės, aktyvuotų laboratorijų darbą ir labai aktyviai palaikytų santykius su Europos lygų prevencijos centru. Būtent štai tai mes turime daryti, kaip galima skubiau, ponė komisarė. Pone Berger. With Ebola cases doubling every ebolos atveju daugėja, dvigubai daugėja kas tris savaitės ir gali situacija tapti nebevaldoma. ES pradėjo telkti jėgas, tačiau turime veikti daugiau ir greičiau. Mes turime iškirsti kelią protrukiams ateityje. Turime ruošti gydimo metodus ebolai ir kitoms mirtinoms lygoms. Jas kol kas e, vaistų įmonės ignoruoja, nes negali iš jų uždirbti pinigų. E Oksforde yra finansuojamas e, genetikos institutas, jis yra finansuojamas iš ES pinigų. Jis galėtų puikiai užsimti ebolos tyrimais. Turime tokius mokslinius tyrimus remti iš ES lėšų. Tai yra gyvybiškai svarbu. Globalinės epidemijos turi būti suvaldomos staigiai. O to pasieksime tik tai per mokslinius tyrimus. Mes turime mokyti, e, renkti mokslininkus ir kaupti ekspertinės žinias ir tai reikš, kad kai kils kita epidemija, mes sugebėsime su ją susidoroti iš karto. Ponas Lavija, gerbiamas pirmininkė, pradėsiu nuo to, kad išreiškiu užuojautą šios epidemijos tūkstančiams aukų. Ir šio parlamento vardu noriu pareikšti padėką tiems, kurie kovoja su epidemija, tai ir gydytojai, ir slaugytojai. Man viena tema yra svarbiausia. Tai yra ištekliai, kuriuos turėtume skirti. Kad veiktume veiksmingai ir laiku, mums reikia išteklių. Tai ir įrangos perkelimas į tuos regionus ir darbuotojų siuntimas. Bet biudžete trūksta lėšų. Daugiametė biudžeto e, programa nenumatė pakankamo rezervo tokiems tikslams. Ir todėl mes turėtume nukreipti savo dėmesį į tai, kad turime užtikrinti, pakankamus resursus šitai sričiai, netgi jei tai reikštų, kad nukentės kitos programos. Aš esu Envy komiteto pirmininkas ir noriu pranešti, kad Milane rugsėjo 22 dieną pirmadienį vyks ministrų susitikimas ir aš paraginsiu visus veikti e, ryštingai ir staigiai kovojant su šita epidemija. Mes nebegalime švaistyti laiko, nes tos problemos gali persimesti ir į mūsų kontinentą. Pone Van Bremt, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Esminė savoka pirmininkė yra koordinavimas. Aš pacituosiu David Navaro, Jis yra jungtinių tautų pagrindinis koordinatorius kovai su ebolos virusu. Jo teigimų koordinavimas išgelbėjo žmonių gyvybės. Tai ir medicinė pagalba, ir kitokia parama, logistikos veiksmai, apskritai kalbant apsaugos priemonės. Jūs, gerbiama komisijos narę, teisingai raginate valstybės narės neveikti atskirai, bet sutelkti jėgas. Likščiol dėja menkai buvo reaguojama į jūsų raginimus, bet dabar situacija keičiasi, nes epidemija įsisiautėja ne juokais. Ir išmokime šią pamoką Ateityje veikime staigiau, o komisija galėtų imtis koordinavimo lyderio vaidmens ir galite pasikliauti parlamentu. Valstybės narės turi ekspertinių žinių, jas reikia sutelkti į vieną šaltinį ir padėti Tokiu būdu uh, Afrikos šalims, kurioms tos pagalbos labiausiai reikia. Pone Barijo, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu išreikšti paramą šios lygos aukoms ir antra, noriu padėkoti tiems, kurie ten dirba, kad gyvybės gelbėtų tose šalyse ir išreikšti pagarbą toms institucijoms, kurios ten dirba. Paminėsiu Miguel Baharės. Jis yra kunigas. Jis teikė pagalbą bedruomenėms ir netgi užsikrėtęs liko ten ir toliau dirbo. Tarptautiniu mastu mes turime koordinuoti savo reakciją ir sveikatos organizacijų veiksmus. Ponios ir ponai, situacija staigiai prastėja, regiono ekonomika smunka, sveikatos situacija ten prastėja kasdien. Jeigu nieko nedarysime, viskas rysis į prarąją. Mes turime suvaldyti krizę ir teikti humanitarnę pagalbą. Apskritai turime tam regionui teikti pagalbą, turime sustiprinti savo mokslinius tyrimus, užkirsti kelią lygos plitimui. Tos šalis ir taip e, išgyvena sunkius laikus, neturime leisti joms patekti į visišką izolaciją. O didžiausią pagarbą mes turime išreikšti tiem žmonėms, kurie dirba su pacientais. Jie yra didvyriai. Nesvarbu, ar jie būtų iš JAF, iš Europos ar iš Afrikos. Turime pripažinti jų indėlį ir jie nusipelno mūsų nedelsiamos pagal paramos. Pone Šaldemose, ačiū. Ebolos epidemija tai yra aiškus iššūkis mums. Puiku, kad ir valstybės narės, ir Europos komisija galų gale rimtai vertina šitą įvykį. Pats laikas taip pasielgti. Ir noriu kreiptis ir į valstybės narės, ir į komisiją. Pirma, galų gale išspręskime tą problemą su evakuojamais e, sveikatos apsaugos darbuotojais, kurie siunčiami į Europą tai yra pirmas dalykas, kurį mes galime padėti, padaryti jiems padėdami. Aš tikiuosi, kad bendryje sutars, kad mūsų siunčiami pinigai į tą, į tą šalis bus naujas finansavimas, o ne sena vystimosi pagalba. pagalba. Nes Kitaip mes e, nesuteiksime ilgalaikės pagalbos tų šalių sveikatos apsaugos sistemoms. Aš labai tikiuosi, kad mūsų bendryje sugebės koordinuoti veiksmus ir taip išspręsime šimtą rimtą problemą. Pana Šair Perik, pusantros minutės. Ja. Komisaras, dank. Pone Šrair Perik, komisijos narė, labai Jums dėkoju. Nuo e- ebolos epidemijos pradžios e, nuo šio viruso nukentėjo tūkstančiai žmonių. Ir yra teigiama, kad pavojus užsikrėsti virusų kyla 17 milijonų žmonių viruso paveiktos šalis išgyveno labai stiprų smūgį jų ekonomikai, savo ekonomikai ir visuomenėms ir kyla klausimas, ką reikėtų daryti geriau. Dabar reikia koordinuoti pastangas. Mm, praėjusią savaitę mūsų ministrė suteikė leidimą įsigyti vakciną nuo ebolos, tačiau akivaizdu, kad reikia imtis ir kitų veiksmų, reikia pasvarsyti, ką turi daryti vyriausybės, kad paspartintų vakcinos kūrimą. Manau, kad šiam projektui turi būti teikiamas prioritetas. Taigi aš norėčiau paraginti komisiją nustatyti mokslinio tyrimų prioritetus, nes įvykiai Afrikoje rodo, kad virusas nuo ebolos viruso turėtų būti mūsų prioritetas numeris vienas. Ačiū dabar, ponė Mici, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Pone komisijos narė, nuo šių metų pradžios ebolos virusas sukėlė daugiau kaip 2000 mirčių ir paveikė daugiau nei 4,5 tūkstančių žmonių gyvenimą Liberijoje, e, Gvinėjoje, taip pat Senegale ir Nigerijoje. Turiu pasakyti, kad kovojant su krize tarptautinės pastangos nebuvo pakankamai veiksmingos. E, reikia galvoti ne tik apie savo gerovę, reikia galvoti apie žmonių gyvybės. Manau, kad valstybės narės turi jausti pareigą prieš turiu jausti pareigą sveikatos priežiūros darbuotojų šeimų ir pačių piliečių atžvilgių. Todėl aš norėčiau paraginti pirmininkaujančią Italiją ir Europos komisiją teikti ypatingą prioritetą šiai pavojingai problemai ir kaip galima greičiau surenkti neįlinį posėdį, kad būtų galima reaguoti į krizę konkrečiomis priemonėmis, kurioms pritartų visi. Tų priemonių reikia, kad apribotume, pažabotume e, epidemiją. Mes turime daryti viską, ką galime jau dabar, kad ebola išnyktų iš Afrikos žemynų ir kad ji niekada nepasiektų mūsų šalių. Ačiū dabar ponia Kiengė vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Ne viena šalis neturi būti palikta viena, kai susiduria su ebolos rizika šiuo metu tokios užkrečiamos lygos kaip ebola tikrai gali mus pražudyti, jeigu su jomis nebus veiksmingai kovojame. Vien e, epidemijos plitimo suvaldymo nepakanka. E, reikia galvoti, visi tie įvykiai mus priverčia susimastyti apie Afrikos šalių sveikatos priežiūros sistemų struktūrinius trūkumus. Manau, kad tik bendradarbiaudami tik vėl paskatinę vystimasi Europoje mes galėsime užkirsti kelia tokiai, tokio pabudžio tragediją ateityje. Pavyzdžiui, turime kovoti su skurdu, taip pat turime um, steigti ligoninės, kurios taptų kompetencijos centrais, turime remti sveikatos priežiūros darbuotojus ir švietimą. Tokia šalis kaip Liberija yra priversta palikti ištisus rajonus savo sostinėje, kadangi ten nėra tinkamų sveikatos priežiūros paslaugų. Mes turime e, imtis koordinuotų veiksmų. Dabar laikas spontaniškiams pasisakymams. Priminsiu, kad e, suteiksiu žodį kalbėtojams vienai minutiai. Ponas Mišelačiai. Ačiū pirmininkė. Mes ebolos epidemiją galime lyginti su maru, kuris parklubdė daugelį tautų. Matome, kad daugelis šalių, kurias paveikė ebolos virusas, ir taip stovi prie bedugnės krašto ties žlugimo riba. Jau buvo sakyta, kad ta epidemija plinta labai greitai, o sveikatos priežiūros sektoriui kol kas nepavyko sukurti e, vaisto arba vakcinos nuo šio viruso. ES turi stiprinti savo pastangas, turi siekti rasti krizės sprendimo būdą ne tik prevencinę prasme, mes turime demonstruoti ir didesnį solidarumą turime sugebėti suprasti, kad e, čia kalbame apie žmonių gyvybių gelbėjimą. Ačiū dabar ponė, ponas Nikolesku. Ebola jau nužudė daugiau negu 3000 žmonių, jau dabar užkrėsti kiti 2000, tačiau realybė yra baisesnė. Mes kalbame apie 3000 žmonių. Tai yra tik skaičius mūsų partneriai be galo neramus dėl to, kad virusas plinta, tačiau jie neramus dar ir dėl to, kad tarptautiniai veikėjai taip retai reaguoja. Mes suprantame, kokia situacija rimta ir ES turi būti lyderis tą situaciją sprendžiant. E, dėl to kad vietoje nėra e, valdymo efektyvių sistemų. Dėl to ES turi užtikrinti e, tos, tas, tos problemos geresnį sureguliavimą. Man būtų įdomu išsiaiškinti, kaip galima būtų reaguoti vėliau. Jau buvo skirti atitinkami fondai praeitie ebolos kovai su ebolos virusu, tačiau klausimas, kur tie pinigai nuėjo ar real, realūs pinigai bus skiriami tom šalims. Man labai džiugu, kad e, nevyriausybinės organizacijos ir ypatingai gydytojai be sienų kovoja su ebolos virusu. Mes šią epidemiją prilyginame pačiai didžiausiai grėsmiai sveikatai, kalbu apie sanitarinę grėsmę. Faktas yra tas, kad e, imperialistiniai karai, kuriuos e, maitina e, kapitalizmo pramonė, ir taupimo politika E, įtakoja e, tos problemos paštrėjimą. E, Vinėja, Nigerija, visos šalis, kurios buvo palistos ebolos viruso, buvo kolonizuotos ir nešė imperialistinį jungą. Tai yra tos šalis, kurios dabar negali kovoti su tokia epidemija, kadangi neturi atitinkamų priemonių. Praeitie, jau nuo praeitie jau nuo seniau ES ir Amerika turėjo įsipareigoti kovoti su šią epidemiją. Ir aš norėčiau pažymėti, kad ES skiriasi nuo JAF ir nuo Kubos, kadangi jos imasi konkrečių žingsnių. Ačiū pirmininkė. Klausėmės komisaro ir komitete ir reikalavome daugiau investuoti į tyrimų sritį. Ir galiu tik apgailestauti, kad kai reikia finansuoti tokias epidemijas kaip ebolos, valstybės narės nenori skirti pinigų ir valstybės narės reikalauja, kad pinigų skirtų Europą. Na žinoma, Mes turime skirti lėšų, bet reikia nu, numatyti veiksmus ir į ateitį. Ne vienas mūsų populistinis šūkis nepadėjo sergantiems žmonėms Afrikoje. Mes turime reaguoti greičiau, turime būti pasiruošę tam, kad tokių epidemijų ateityje bus tik daugiau ir Europa turi prie to prisidėti. Mes neturime pradėti nuo dėjonių, turime griepti jauti už ragų ir pabandyti pagerinti situaciją. Visų pirma, tą galime padaryti vystimosi srityje ir tyrimų srityje. Ir komisija ir mes turime pagalvoti būtent apie šią sritį, kad ateityje mūsų tokios epidemijos neužplų, neužkluptų netikėtai. Ačiū. Horrifying... Ačiū. Stebime, kaip plinta ši siaubinga lyga. Problemos e, vis didėja. Mes e, visi kartu sakome, kokia siaubinga ta, ta situacija, kaip mes žavimės ten dirbančiais darbuotojais. Dabar jau atėjo pats laikas, kad politikai duotų tiesioginius atvirus atsakymus, kad mes visi palaikytume žmonės, kurie e, stengiasi susidoroti su šia baise problema. Ir mes visi turėtume būti vieningi ir kartu melstis ir tikėtis už tuos, kas e, kenčia nuo tos baisios lygos. Man atrodo, tai yra svarbiausia. Ačiū. La parola onorevole Voigt. Ačiū toliau žodis pon, poniai Vojt. Ponia Vojt. Ponas Voit, komisarė, aš noriu Jums užduoti konkretų klausimą treč, pagal trečiąjį punktą, kurį Jūs minėjate. Jūs sakėte, kad reikia kovoti su virusu, reikia jį izoliuoti, bet neizoliuoti šalių. Ir sveikinote, kad ES avio kompanijos ir toliau skraido į tas šalis. Aš norėčiau išgirsti iš Jūsų, ar tai yra atsakingas elgesys reikalauti ir girti tokį elgesį. Man atrodo, kad tai neatsakinga. Virusas, jeigu jis vieną dieną atkeliaus į Briuselį ar į Berliną, jis tikrai čia nesustos. Tada mes jau nebegalėsime pasirūpinti kitomis šalimis, turėsime rūpinti savimi. Taigi, ar žmonės, kurie atskrenda iš ten, yra tyriami, ar yra galimybių ištirti žmonės nusileidus lėktuvams, ar mėginama izoliuoti lėktuvo mm, keleivius tam, kad lyga neplistų? Aš tikrai sutinku su visais parlamentarais, kurie mano, kad šita tema netinka populizmui. Dabar reikia imtis veiksmų sparčiai ir nelaukti, kol virusas atkeliaus į Europą, nes tada mes jau nebegalėsime niekam padėti. Ačiū. Pone Dėlį. Honorevė Jakovčič. Ponas Jakovčič. Poštovane dame i gospodo, prije svega bih se htio zahvaliti svim onim ljudima koji... Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie taip nesavanaudiškai keliauja į tas šalis ir padeda žmonėms. Mes kalbam apie didelio masto epidemiją, apie pandemiją ir matom, kaip plinta ta lyga. Bet būkime atviri, šita pandemija mus užklupo netikėtai. Mes buvome tam nepasirengę, dabar turime tai pripažinti. Ir akivaizdu, kad yra didelių problemų kovojant su šia epidemija, mes nekoordinuojame veiksmų taip, kaip turėtume. Bet tai liečia ne tik tai ES valstybės, ES viduje, bet ir mūsų bendradarbiavimą su kitomis šalimis kovojant su epidemija. Taigi aš tikrai pasisakysiu už tai, kad mes investuotume kuo daugiau į tyrimus, kad galėtume užbėgti už akių ir užkirsti kelią panašioms epidemijoms. Aš pasitikiu komisiją šioje srityje, manau, kad jinai tikrai dir ketina dirbti tinkamą linkmę. Ponas Obermeier. Ačiū pirmininkė. Mums reikia gydytojų, ekspertų, medikamentų ir gydytojų ir kareivių, kurie reikalui esant galėtų ir šaudyti, nes Sierra Leonėje padėtis yra tokia, ten yra karas ir mes negalime skirti pinigų be, be jokių garantijų, kad jie bus tinkamai panaudoti, nes korumpuotos vyriausybės kaip Liberijoje, kaip Sierra Leonėje tos pinigus panaudos nežinia kam. ES turi statyti ligoninės, siūsti gydytojus, medikamentus ir tokį personalą, gali, kuris galėtų išmokyti tenykščius tinkamai elgtis su ta lyga. Tam nereikia specialaus jungtinių tautų maldato. Reikia veikti kuo greičiau tam, kad epidemija nevirstų pandemija. Ačiū. L'onorevole Jätenmäki. Kollega Jätenmäki. Okay. Arvoisa puhemies, Ebola on tällä hetkellä yksi. Ačiū. Ebola yra vienas iš didžiausių pavojų pasaulyje. Ir pasaulio sveikatos organizacija kol kas dar nesureagavo į šią epidemiją tinkamu būdu. Virusas dėl to taip išsiplėtė. Reikia tarptautinių veiksmų koordinavimo. Pasaulio sveikatos organizacija neturi pakankamai išteklių atsakyti į tokius iššūkius. Tikiuosi, kad ES kartu su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, ypač su Pasaulio sveikatos organizacija, pradės bendradarbiauti kovojant su virusu. Ir kad mūsų bendradarbiavimas nesustos dėl to, kad pritrūks lėšų. Ačiū. Delle conclusioni del commissario e del Consiglio. Allora, a nome del Movimento 5 Stelle io vorrei... Colleghe De Moi. A tutte le famiglie delle persone... Iš judėjimo 5 Stelle. Mes pasisakom už visus ir remiame visus, kurie padeda sumažinti kančias žmonių, kurie serga šią ligą. Parlamentas skyrė 500 tūkstančių eurų ir mes turime žinoti, kur tie pinigai patenka, kur jie, kokioms organizacijoms jie buvo pervesti ir kaip jie buvo panaudoti. Jeigu pinigai iš tikrųjų yra skiriami, tai mes turime galėti kontroliuoti, kur jie patenka ir tokiu atveju, jeigu sužinosime, kad pinigai pateko ne ten, mes turime turėti galimybę atsekti juos Komisijos narė, dėkoju visiems kalbėjusiems šiandieną. Norėčiau pradėti nuo klausimo, ar Europa e, veikia pakankamai greitai. Iš humanitarinės pusės taip. Mes buvome pirmieji, kurie pradėjome teikti finansinę pagalbą ir nusintėme savo daktarus, savo gydytojus, jie dabar dirba ten, rizikuodami savo gyvybėmis, kad e, atkreiptume dėmesį į šią epidemiją. Nuo kovo mėnesio, kai prasidėjo ši epidemija, mes nuolat siuntėme labai aiškę humanitarinę žinę, kad situacija rimta ir mes turime imtis koordinuotų veiksmų. Jau rūpjūčio mėnesį kartu su Pasaulio sveikatos organizacija. Kreipiamės į valstybės nares, aktyvuodami civilinės saugos mechanizmą ir prašydami pagalbos natūrą nukentėjusiams bendruomenėms. Mes humanitarinėje bendruomenėje dažnai atsidurėme tokioje situacijoje kaip kanarėlė kasykloje mes pas, pajuntame pavojų prieš likusi pasaulį, mes dažnai pirmieji suvokiame pavojaus mastą. Taip, visa tarptautinė bendruomenė nepakankamai greitai reagavo į vietoje dirbančių gydytojų, Medecins Sans Frontier taip pat perspėjimus. Užtruko, kol pasaulis suvokė Net ir kol PSO suvokė, kad ši situacija yra labai rimta ir reikalauja plataus masto atsako. Noriu pagirti mūsų valstybės narės, kadangi pastarosiomis savaitėmis pastebėjome, jog valstybių narių reakcija tikrai suaktyvėjo ir noriu pateikti kelis pavyzdžius. Austrija teikia paramą apsaugos, ap, ap, apsauginę aprangą. Jungtinė karalystė ir Prancūzija finansavo naujus centrus ir lovas, Italija teikia taip pat pagalbą, Vengrija, Ispanija Kenema provincijoje, Sierra Leonėje ir taip toliau. Taip pat mūsų karinės pajėgos šiandieną ir rytoj aiškinsis, kaip jas, jie gali prisidėti prie būtinų evakuacijos pajėgumų. Apie tai jūs taip pat daug kalbėjote. Tačiau, kalbant apskritai, taip pat ir apie bendrą evakuacijos, gebėj, evakuacijos gebėjimus. Taigi dabar mes pagaliau matote, matome globalią mobilizaciją. Tačiau taip pat turime likti susitelkę, kadangi šiandieną pasaulyje stebime krizės, kurios viena su kita konkuruoja dėl išteklių ir dėmesio. Nekalbant jau apie ebolą, yra yra tri, trečio lygio daug e, krizių - Centrinės Afrikos Respublika, Pietų Sudanas, Irakas ir Sirija. Ir aš noriu visiems tiems, kurie pasakė, kad reikia daugiau lankstumo, kad iš biudžeto galima greitai permesti lėšas ten, kur reikia ir taip pat sumažinti e, kainą žmonių kančias. Ir aš tikiuosi, kad mes iš tikrųjų tai pasieksime, nes pasaulis tampa pažeidžiamesnis. Manęs klausė, kaip, ponas Deva klausė, kaip šis virusas plinta. Na, per infekuotas šimpanzės, gorilas, kitas beždžionės diglę keulės. Tačiau dabar nemanome, kad kyla pavojus likusiam pasauliui, kadangi tokių produktų judėjimo nėra, o per kurį laiką virusas žūsta. Taigi nuo iki to laiko, kol jis pateks į Europą, pavojaus nebelieka, taip mums sako medikai. Taip pat tiesioginį klausimą man uždavė vienas kolega, ar eismo skrydžių ir kito, kito transporto atverimas į Europą yra pavojingas ar ne. Medecins San Frontier organizacija neturi nei vieno atvejo, kai tarptautiniai darbuotojai buvo infekuoti ebola, o jie ten, jie dirba vidury viso to. Kitaip tariant, ebola, ebola galima kontroliuoti, tiesiog reikia plautis rankas, dezinfekuojantis prieš įlipant į lėktuvą ir Aišku, mūsų oro bendrovės tai ir daro. Taigi, manau, kad prevencinės priemonės yra adekvačios ir todėl nereikėtų bijoti, kad komunikacijos palaikymas kelia pavojų. Priešingai, jeigu nutrūks galimybę siūsti daugiau gydytojų į tas šalis ir parsi, parvežti iš pavojingiausių zonų mūsų seseles ir gydytojus, tada epidemija Afrikoje iš vis sproks, o tada mums pavojus galbūt taptų realus, nes kuo ilgiau mes nieko nedarysime, tuo didesnė bus šio viruso mutacijos rizika. Buvo klausima dėl vakcinų ir tyrimų. Dabar labai aktyviai bandomos įvairios vakcinos, kad galėtume padėti žmonėms, kurie buvo infekuoti, bet reikia kalbėti sąžiningai. Tokių medikamentų kiekiai yra riboti, taigi šiandieną negalėtume padėti visiems, kam to reikia. Ir todėl reikia stengtis kaip galima labiau kovoti su ebola jos šalti, prie šaltinio, jos kilmės vietoje. Paskutinis pastebėjimas dėl koordinavimo. Negalėčiau dar labiau pritarti, kad koordinavimas padeda išgelbėti gyvybės. Pagaliau mes turime labai stiprų koordinavimo mechanizmą iš jungtinių tautų. Daktaras Habaro, ji tuo rūpinasi. Tačiau turime taip pat koordinuoti ir savo įnašą, nes 28 valstybės narės plus komisija negali elgtis atskirai. Jeigu stengsime padėti individualiai, tuomet e, kils bereikalingas spaudimas tiems, kas gelbėja gyvybės šiandieną. Paskutinis sakinys. Džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad praėjusiais metais su jūsų pagalba mes sukūrėme e, nelaimės e, atveju reagavimo centrą. E, kuris galėtų reaguoti, kai, kai tam kils poreikis. Ir dabar kaip tik yra toks poreikis. Ačiū. Dėkuoju, dabar žodį suteikėme e, komisijų, e, atsiprašau, tarybos atstovui, ponui Delavedova. Ačiū, ponė pirmininkė, e, gerbimo komisijos atstovai, gerbimo kolegos. Mes darome viską, kad kovotume su bolos virusų protrukiu ir mes dėkojame komisijos už jos pastangas. Komisijos narė ponia Georgieva labai aiškiai atsakė visus pateiktus klausimus. Kai kalbame apie operatyvinius veiksmus, be abejo, pirmiausia, reikėtų teikti humanitarnę pagalbą. Gydytojai steigia laboratorijas ir teikia skubę pagalbą. Mes kalbame apie e, didžiulio masto ir skubios reakcijos reikalaujantį e, protrukį. Reikėtų spręsti ir žemės ūkio problemas, o jas turi spręsti vietos vyriausybės. Situacija tose šalyse yra sudėtinga, ji yra labai nestabili, o nestabilumas visuomet. Uh, uh, paskatina e, pavojingos situacijos. Rugsėjo 24 dieną prasidės Junktinių tautų generalinė asamblėja ir mes taip pat susitiksime tenai su tarptautiniais partneriais. Kalbėsime apie taip, kaip galima būtų geriau koordinuoti mūsų e, atsaką į šią krizę. Šiuo metu ES ėmėsi veiksmų tam, kad apsaugotų savo piliečius nuo šios užkrečiamos lygos ir kad užtikrintų, kad ES piliečiai aiškiai suvoktų, kad jie tai turi neprarasti budrumo, kad reikia labai tiečiai kontroliuoti visus, kas atvyksta Europos Sąjungą, nes jie gali, su jais gali atkeliauti ir bolos virusas. Ir Dėl šių veiksmų mes konstatuojame, kad šiuo metu rizika susirgti ebolos virusu ES yra labai menka. Dėkoju. Baigime svarstyti šį klausimą ir prieš e, perėdami prie kitų klausimų aš norėčiau pasakoti, kad, e, kad e, mūsų tarnybos išnagrinės pateiktus pakeitimus. 192 taisyklė. Jis sako, kad jeigu